salės durų. Dabar turime išklausyti balsavimo motyvus ir tie, kurie norėtų juos girdėti, turėtų turėti tokią galimybę. Dėl pyri prašymo kolega Užtrevičius paaiškins savo balsavimo motyvus. Pone pirmininkė, balsavau už šį pranešimą ir norėčiau pabrėžti, kad jau patvirtinome vieną rezoliuciją dėl Turkijos, dėl žlugusio karinio perversmo 16 metų Liepos mėnesį. Toje rezoliucijoje mes pabrėžiame, kad e, nors Turkija lieka Europos strateginė part, e, partnerė, mes reiškime nerimą dėl netitikimą siekiant pažangos stojimo procese ir raginame išaldyti stojimo darybas. Tačiau atrodo, kad nuo to laiko situacija tik tai pablogėjo. Ir vieno žmogaus valdžia stiprinama. Matome, kad toliau žmonės areštuojami, referendumas dėl nedemokratinių konstitucinių pakeitimų ir žiniasklaidos cenzūros eina į priekį. Manau, kad situacijos Turkijoje negalima ignoruoti. Jeigu konstitucinių reformų paketas bus įgyvendintas, kaip jis yra dabar, Europos Sąjunga turi sustabdyti darybų, darybas dėl stojimo su Turkija tuo jau pat ir nutraukti pasirinkimo narystėje finansavimą. Ačiū. Ačiū, kolega Užtrevičiau. Toliau kolega Hanan. Ačiū, ponia pirmininko pavaduotojų. Žvelgiant atgal, ES požiūris į Turkiją nepasiteisino labai jau smarkiai. Iš pat pradžių buvo galima sakyti, kad nary, apie narystę nekalbame, ieškokime kitokio bendradarbiavimo kelio. Vietoj to mes tą pažadą narystės buvome ištiesę, nors visiškai neketinome jo įgyvendinti. Žinoma, kad toks atmetimo reakcija prisidėjo ir prie politinių žlugimų toje šalyje. Aš nesakyčiau, kad, nesakau, kad visa tai, dėl viso ko kalta ES, aišku, kad e, čia yra vidaus dinamika Turkijoje, bet galbūt būtume išmintingesni, jeigu rastume kažkokį nuolatinį sustarimą, pripažinami Turkiją kaip strateginę partnerę ir pripažįstame laisvosios rinkos vertę, bet atmestume politinės integracijos idėją. Ir jeigu tokį statusą priskirtume tokiai svarbiai šaliai kaip Turkija, galbūt tai galėtų būti modeliu ir kitoms kaiminėms šalims. Ačiū kolega Hanan, toliau kolega Džambaski. Ačiū pirmininkė, kolegos. Noriu pasveikinti kolegiją Piri, parašius tokio tono pranešimą. Žinoma, šis pranešimas yra žingsnis tinkama linkme, nes jis atspindi ES politiką. Tačiau aš balsavau prieš šį pranešimą, nes jame nekalbama apie Kemalo e, pasaulinės Respublikos pertvarkymą į religinę valstybę. Tai netitinka tų vertybių, kurios mes giname. Taip pat e, dėl Erdogano šalies islamizavimo, tuo taip pat pranešime nėra. Matome, kad Turkija kišasi ir įvairių Europos šalių e, vidaus reikalus, įskaitant ir mano šalį Bulgariją. To negalima leisti. Manau, kad santykiai su Turkija turi būti užšaldyti. Turkija negali būti mūsų partnerė. Tai yra islamizuota diktatūra. Ačiū, kolega Džan Vaski. Toliau kolegė Zaborska. Ačiū pirmininkė. E Sutinku su to, kad Turkija turėtų pripažinti armėnų genocidą. Manau, kad tai pasitarnautų uh, musulmonų ir krikščionių tarpusavio e, sambuviui, e, kuomet viena Stambulo krikščionių bažnyčia, kurią norima paversti muziejumi, e, turėtų, tiksliau mečete turėtų išlikti muziejumi. Aš manau, kad reikėtų pirmiausiai svarstyti tas temas santykiuose su Turkija, kurios turi lemiamos svarbos tarpusavio santykiams. Ši rezoliucija turėtų priminti Turkijos vyriausybė jos įsipareigojimus ir galiojančias sutartis. Tik pasitelkę gerą politinę valią mes vėliau galėtume svarstyti opesnius tarpusavio santykių klausimus. Ačiū kolegai Zaborskai, tai buvo paaiškinimai dėl balsavimo motyvų, dėl pyri pranešimo, dabar Kukan, Franzulika, Gvardė Zabalė Rubijel, paaiškinimai dėl balsavimo motyvų, kolega Oštrevičius pirmasis. Čiemen. Pone Pirinkė, balsavau už šį išorės investicijų planą, pas, kurį pasiūlė konvencija, nebūdamas įstikinęs, kad oficiali parama turėtų būti oficialius paramos šaltinis. Malonu matyti, kad privačios investicijos taip pat bus naudojamas Afrikoje ir, ir ES e, rytų ir pietų kaiminystėje. Tai būtų platesnės strategijos dalis e, sulaikyti migraciją. Tai yra labai svarbu siekiant e, panaikinti migracijos e, priežastis, e, kuriant tarvates, remiant mažą verslą ir palengvinant įtraukiant, įtraukiant į augimą. Plano pranašumas yra nauja priemonė, FSD fondas ir jo garantijos, kuris leidžia panaudoti investicijų banko panaudojimą finansavimą, pritraukiant privatų finansavimą. Aš manau, kad tai padės sukurti pakankamas investicijas, panaudojant šią priemonę, kurią pritairame ir e, teikiant e, gyviškai svarbę e, techninę paramą visoms šalims, kuriams to reikia. Ačiū, ponia Užtrevičiau. Dabar žodis ponia Galerai Garsijai. Ačiū, ponia pirmininkė balsavau už šį pranešimą ir norėjau apie tai pakalbėti, apie fondą skirtą, skirtą darniam vystimuisi, kuris yra kūrimas, nes be abejo tai su, bus susijęs su migracija, e, neligybė, e, numatoma invest, skirti investicijoms 44 e, milijonus eurų investicijoms Afrikoje ir mūsų pietų ir rytų kaiminystėje. E, galiausiai bandome spręsti neligybės padėti Afrikoje. Ir noriu pakalbėti apie vieną dalyką, kuris yra labai svarbus šiame fonde. Nuoroda į darnų vystimąsi, būtinybę kurti padarės darbo vietas ir siekti tikslo mažinti skurdą, nepamiršti Paryžiaus susitarimo bei darnaus vystimosi darbo tvarkas. Tai turėtų būti taip pat to e, fondo tikslas. Taip pat nuostatų dėl žmogaus teisų e, e, puoselėjimo įtraukimas. Taip pat mok, kova su mokesčių vengimu, dar viena nuostata, kur yra labai svarbi ir kur yra įtraukta šia, į šį fondą, tai taip pat žingsnis priekin. Ačiū, ponė Gilera Garcija. Išklausėme motyv, balsavimo motyvų paaiškinom dėl Kukono ir Franzulikos pranešimo, dabar balsavimo motyvų paaiškinimai dėl Andersono pranešimo. Pone Šoidrova visų pirma. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Tikrai džiaugiuosi tuo, kad šiandien pritarėme šiam teisės aktui dėl Marakešo sutarties uh, E, įgyvendinimo, kad e, reagos sutrikimų turintys žmonės galėtų skaityti, e, susipažinti su, su tam tikrais saugomais kūriniais ir objektais. Žinoma, svarbu, kad e, šiame darbe valstybės bendradarbiautų. Reikia pasitelkti ir kitas priemonės. E, knygas atspausdintas didelio e, formato brailio raštu. Jeigu dar neprieinami, 80 procentų kūrinių bus prieinami, tai būtent tiem žmonėms, kam, kam tai aktualu, padės šviestis nes kol kas kai kurių ap, ap, autorių teisėmis apsaugotų kūrinių prieinamumas yra labai prastas, yra neprieinami. Ačiū, ponė Šodrė, pasako pirmininkas ponė Stailer dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugiuosi, kad šiandien dar labiau priartėjome prie Marakešo sutarties ratifikavimo. ES veiksmai. E, suteikiant galimybę regos sutrikimų turintiems žmonėms susipažinti su įvairiais kūriniais, jau turėjo būti padarytas prieš seniai. Nežiūrint visų nuostatų pranešime, aš smerkiu kompensavimo schemų numatymą leidyklams. Tai ne tik pažydžia jungtinių tautų uh, asmenų su, ne, su regos negale teisų 21 straipsnį. Taip pat neįrodyta, kad yra kažkokie finansiniai nuostoliai, už kuriuos reikia kompensuoti ir jokia žala nedaroma leidikloms, jeigu jos spausdina kūrinius tam tikrų formatų, brailio raštu. E, Marakešo Tai turėtų būti spręsta perkeliant Marakešo sutarties nuostatas pereinamųjų laikotarpių. Nebejoju, kad šalis pritars tai sutarčiai, kad ji bus e, galiausiai ratifikuota šių metų rudinį. Ačiū, ponė Steiner. Aš klausėme visų balsavimo motyvų paaiškinimų dėl Andersono pranešimo. Dabar Dans pranešimas ir pirmiausia ponė Demato. Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas žingsnis priekin, užtikrinant tvarų e, tvarumą Europos Sąjungoje. Tačiau galėjome išsikelti platesnio užmojo saistančius tikslus dėl, dėl energijos sutaupimo, e, taip pat e, savarankiškos energijos gamybos taip pat kompensavimo schemų, konvertuojant buvusius pramoninius objektus. Reikia nepamiršti, ir, kad ir kitų, kiti teršalai teršia mūsų dirbožėmį ir orą. Kalbame apie e, perdirbimą, tvarų naudojimą, tačiau reikė, reikėjo paminėti ir perdirbimo gamiklas bei gamiklas, kurios degina atlikas. E, EFSI fondas dėja panaud, plačiai panaudojamas iškastinio kūro programoms. Todėl, na, kolegos, mes neblogai padirbėjome, bet tikrai galėjome dar geresnių rezultatų pasiekti. Ačiū, ponė Damato. Toliau žodis ponė Gilerai Garsijai. Ačiū, pirmininkė, tai svarbus pranešimas, jis skirtas tvariam vystimuisi ir norėčiau pažymėti, kad man uh, priimtinesnis e, tas pranešimas, kurį kurio pasiekėme po e, svarstymų, jis geresnis už aplinkosaugos komitete svarstytai, ypač turint omeny tvarumo veiksmus. Ta, tai, kam buvo pritarta komitete, tas pranešimas apėmė daugybę nuostatų, kurios buvo nepalankios bedrai žemės ūkio politikai. ES žemės ūkio politika neseniai buvo reformuota ir prireikė didžiulių pastangų aplinkosaugos rytyje, buvo įtraukti, pavyzdžiui, veiksmai ekologiškėjimo srityje ir e, nemažai reikės, teks nuveikti ir ūkininkams, galvijų augintojams Europoje. E, aplinkos, negalima sakyti, kad aplinkosauga nepalanki žemės ūkiui nežiūrinti tai, kad tenka konkuruoti su trečiųjų šalių produkcija, kuriuose neger, nesilaikoma mūsų taisyklių. Ačiū. Ačiū kolegė Garsija. Dabar kolega Džambatski kalbės. Kolegija, избрах да гласувам въздържал се за този доклад, тъй като... Ačiū pirmininkė, kolegos. Aš susilaikiau balsuojant dėl šio pranešimo, nes jame nesakome niekur, sakoma viskas. Darnumo terminas naudojamas taip, pračiai, taip plačiai, kad jis netenka prasmės. Šis pranešimas tai yra tiesiog nuomonių pateikimas. Aš galiu sutikti su daugeliu dalykų dėl oro kokybės gerinimo, dėl kaimo vietovių ir taip toliau, bet negaliu pritarti kitų paminėtų sričių šiame pranešime. Tvarumo ir vystimosi priemonės neveikia. Aš nemanau, kad ES mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimas tokioms programoms ką nors duoda. E, trūksta gerų pasiūlymų ir todėl aš negalėjau pritarti šiam pranešimui. Ačiū, kolegė Džambatski. Pane Grapinį neatėjo į salę, todėl toliau kalbės ponas Farija. Ačiū pirmininkė. Kolegos balsavo už šį pranešimą. Iš tikrųjų buvau šešėlinis pranešėjas įrengiant ir man atrodo, kad nepaisant to, kad e, tvarus vystimas labai svarbus Europai, vis tiek mums dar, mūsų dar laukia ilgas kelias siekiant geresnės ateities mūsų planetai ir vai, mūsų vaikams. E, pla, parlamentas kalba apie 20 metų jungtinių tautų tikslų gyvendinimą. Pasiūlymai patikti pranešime siekia sustiprinti bendras ES strategiją ir parlamentas turi galimybę susijęti ir savo viziją su tvarumo sritimi. Tai ir, yra sritis turite daug klausimų ir daug iššūkių, sudėtingų iššūkių. Ir tai yra pagrindai institucijams ir parlamentui toliau dirbti mūsų vaidmuo labai svarbus, kuriant geresnį Europos ateitį, o šis pranešimas galė, galėtų būti labai svarbus šio proceso aspektas. Ačiū. Ačiū kolega Farija, toliau kolega Keli. Ačiū. Junktinių tautų tvaraus vystimosi tikslai apima labai plačius ES veiksmų aspektus. Mes siekiame įgyveninti tuos tikslus iki 30 metų, tai yra bendri visų šalių įsipareigojimai. Mūsų darbo tvarkės siekia yra siekti žmogaus e, kokybės, gyvenimo kokybės gerinimo. ES pritarė šiems tikslams, tai balsavau už šį pranešimą. Įtraukdami jungtinių tautų tikslus į mūsų politiką, mes užtikrinsime, kad E, tie tvaraus vystimas tikslai bus mūsų politikos e, svarbus aspektai. Ir taip mes sėkmingai pasieksime 30 metų darbo atrakės įgyvendino. Ir galiausiai, pirminkė, norėčiau e, Jums išreikšti komplementą dėl to, kaip Jūs sėkmingai ir ramiai pirmininkavote per balsavimą, nepaisant kai kurių pasipiktinimų. Plojimai balsavimo pabaigoje visą tai patvirtina. Danke für die Blumen, Herr Kollege Kelly. Soweit die Stimmerklärungen zum Bericht von Herrn. Ačiū, kolega Kelly. Tai buvo paskutinis balsavimo motyvų paaiškinimas dėl dens pranešimo. Paskutinis pranešimas yra kolegas Omardži. Savo balsavimo motyvus paaiškins kolega Nekov. Gerbiamas pirmininkė, atokiausių ES regionai taip pat kalnuotos vietovės yra neatsiejama ES sudėdamoji dalis. Jos šie regionai pasižymi tam tikromis ypatybėmis, kalbant apie prieigą prie jų, manau, kad jiems reikia suteikti specialų statusą ir galimybę lengviau gauti finansavimą iš ES biudžetas. Sanglaudos politika sukūriamas naujos galimybės šiems regionams ir uh, tas nors galimybės reikėtų užtikrinti ir po 20 metų. Atokiausi kalnuoti regionai e, turi didžiulį potencialą, kalbant apie užtos kokybės maisto produktų gamybą, todėl reikėtų jiems taikyti supaprastintas finansavimo panaudojimo kokybės taisyklės, raginu komisiją skirti lėšų informacinėms kampanijoms skirtoms e, geografinių nuorodų apsaugai, nes tokiu vadu būtų palaikomas dar labiau šių gyvų, regionų gyvybingumas. Ačiū kolegai Nekovui. Tai buvo maržiai paaiškinimas, balsavimo motyvų paaiškinimas dėl maržiai pranešimo. Dabar skelbime posėdžio pertrauką iki 15 valandos. Likiu visiems kolegoms skanių pietų.